numatytame Sankt Petersburgė. Mes e, raginsime toliau tęsti diskusiją šiuo klausimu. You, received... Ačiū, komisarė. Sulaukiau septynių pasiūlymų primti rezoliucijas. Rezoliuciją ir e, balsuosime po diskusijų. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. E, Tai yra padėties Venezueloje ir ypač Marija Lourdes Afjūnė atvejo. Pagal sąrašą pirmas kalbėtojas yra ponas Fisas Aiksela. Ačiū, ponė pirmininką. Teisėja Afjūnė areštas po to, kai ji uh, laikoma maksimalios didžiausios saugumo kalėjime. Prezidentas Havesas viešai pareikalavo, kad generalinis prokuroras taikytų jai didžiausią bausmę, netgi pragina nacionalinę asamblėją priimti naują įstatymą, pagal kurią tokios bausmės būtų taikomas atgalinė data. Jungtinės tautos pareiškia susirūpinimą, šiuo atveju tai nėra vienintelis atvejis. Priešingai, tai rodo autoritarišką tendenciją toje šalyje, kai uždarnėjami žiniasklaidos įstaigos, politiniai oponentiniai areštuojami, o tai prieštarauja demokratijos ir teisės principams. Todėl reikia reikalauti toj pat uh, paleisti ponę Fjūnį. Ponas Weberis. Thank you, Mrs. President. Pone Weber. Ačiū, ponia pirmininkė. Dar kartą aptarinėjame situaciją Venezueloje. Ne tik ne todėl, kad norime, bet kad privalome. Niekas nepagerėjo toje šalyje po praėjusios rezoliucijos priešingai. Pati mintis apie vistatinimų viršenybę dinksta, kai daromas toks spaudimas teismams ir teisėjams. Tai susijęs su įvairiausiamis žmogaus teisėmis, e, žmogau, e, žodžio laisvė, taip pat teisė į nusavybę. 26 Venezuelos konstitucijos straipsnis aiškiai sako, kad teismai turi būti savarankiški ir nepriklausomi, o prezidentas yra atsakingas už tą nepriklausomumą. Nepaisant to, vis dažniau Hugo Čavesas prezidentas tiesiog viešai diktuoja prokurorams ir teisėjams, kaip jiems elgtis, kaip priminėti sprendimus. Keli teisėjai jau tapo tokio prezidento elgesio aukomis, kai kurie pašalinti iš pareigų, kiti išvyko iš šalies. Teisėjos Marija Lurdės Afijūnė atvejis tiesiog yra pats paskutinis ir pats ryškiausias. Ta prasme, kad teisėja buvo įkalinta už priimtą sprendimą. Kaip teisėjai, sprendžiantis jos atvejai, gali veikti nepriklausomai, kaip pats prezidentas, vietoj to, kad lauktų teismo ir įrodymų analizės viešai vadina teisėją Afjūnį bandite ir reikalauja pritaukyti maksimalią bausmę. Marija Lurdė Safjūnė pastarosius septynis mėnesius praleido toje vietoje, kur jo, jos e, fiziniai būkliai ir gyvybei yra tik kyla grėsmė, nes ten kariai kartu su 24 kaliniais, kuriuos pačius jį teisė už baisius nusikaltimus. Taigi, šis atvejis yra panaudojamas jai pažeminti ir iš, pagazdinti kadangi daug nesitikiu iš Venezuelos teismų, reikia kreiptis į E, Venezuelos prezidentą, kad jį būtų paleista. Prezidentė Čavezai, ji turi būti to jau pat teisiama sąžiningai su, visai, su visomis galimybėmis apsiginti. Tai būtų sąžininga ir e, tai būtų taip pat humanitariškas gestas. Ačiū. Pone Dehaizer, pusantros minutės. Marija Lurdės Afjūni atvejis. E, e, Venezuela oficialiai vadinamas korvos korupcija atveju. Ar tai yra politinis susidorojimas, kaip rašo New York Times dienraštis, jo korespondentas Simonas Romero? Reikia užduoti tokį klausimą, nes dažnai, nes tokios kombinacijos pasitaiko. Mano frakcija atsijėmė parašą padėtą po kompromisu Man atrodo, šį atvejį reikia plačiai nušviesti. Bet nežinau, ar būtent taip reikėtų kovoti su Venezuelos režimu. Apie ką mes kalbame? Teisėja Afjuni e, išskirtinės procedūros. Uh, išskirtinėje procedūroje paleido bankininką, kuris kaltinamas pavogęs daug pinigų iš banko. Teisėja buvo sulaikyta, ji ji buvo, ji pateko į kalėjimą, ir, o kalėjime sąlygos yra siaubingos, kaip ir visose Venezuelos kalėjimuose. Tai nesusijęs su žmogaus teisėmis, teisė niekada apie tai nekalbėjo, tačiau aš sutinku su jumis, reikia, reikia reikalauti, kad būtų užtikrinta jos teisė į bešališką ir nepriklausomą teismą. E, teismų veikla turi būti visiškai atskirta nuo politinės valdžios. Aš sutinku dėl to, bet aš nesutinku dėl visų likusių teiginių. Ponas Romėva Rueda. Ačiū. Norėčiau pratesti ponios Dekaiser mintį. Prieš porą dienų mes pradėjome renkti rezoliucijas kobos tema šiuo klausimu ir turiu pasakyti, kad tuo metu mes suvokėme, kad yra išskirtinis ponios Afiunio atvejis ir kad jam reikia skirti dėmesio. Žinoma, galėjome parašyti laišką, kuriame, kurį pasirašytų parlamento nariai ir taip pat pateikti prašymą E, kurį norėtume perduoti Venezuelos prezidentui ir paprašyti, kad būtų užtikrintos teism, numa, garantijos numatytos teismų valdžiai. Ir mano frakcija patikė rezoliuciją, mes e, pat, išdėsėme pasiūlymų ir jie sutampa su kitų frakcijų nuomonė. Tačiau paaiškėjo šiame procese, kad tai rezoliucija liečianti ne, ne tik vieną konkretų atvejį, šios teisėjos atvejį ir tai, kas su jie vyksta dabar. Iš tikrųjų viskas apima daug daugiau ir tas, tuo atveju pasinaudojama, kad būtų paremta Venezuelos opozicija. Aš manau, kad visi viską suprato. Venezueloje šią rezoliuciją gali būti pasinaudota politiniams tikslams. Aš suprantu, kad galima turėti nuomonę. Be abejo, visi turi savo nuomonę apie poną Hugo Šavės, galima jį remti, galima jo nepalaikyti. Tačiau nemanau, kad parlamentų turėtų būti mani, manipuliuojama Venezuelos opozicijos kovoje. Mes turėtumėme surenkti politinės diskusijas šiuo klausimu, tačiau tai nevyksta. Tokios diskusijos dabar nevyksta. Jeigu norėjote kelti kitus klausimus, galima buvo daryti kitaip, bet ne čia ir ne dabar. Uh, pasiūlymas priimti rezoliucijos skubos tvarka yra grindžiamas, lab, grindžiamas labai konkrečia prielaida. Žinau, kad daug laiko buvo išnaudotas sprendžiant, nagrinėjant įvairius aspektus, kurie nesusiję su žmogaus teisų situacijos pasmerkimu. Manau, kad visas parlamentas ir politinės frakcijos turėtų apie tai gerai pagalvoti. Ponas Tenokas, vieną minutę. Pirmininkė, e, Hugo Čiaveso demagogija atrodo nežino ribų. Jis dabar užsipuolė teismų nepriklausomumą kaip kliūti jo kelyje į absoliučią valdžią. E, Teisėjos Afjūni atvejs yra pats įžuliausias bandymas e, pasi, sumaišyti atskiras valdžias. Čiavesas jau ją apkaltino tuo, kad jį paėmė kyšį ir pareiškė, kad ji turėtų būti įkalinta 30 metų. Jis taip pat pasakė, kad Simonas Bolivaras ją būtų sušaudęs. Ir tai yra dar vienas Čiaveso režimo pareiškimas ir iš esmės skatinimas griebtis smurto. Čiavesas elgesi taip dėl to, kad jis išlieka isteriškų jungtinių valstijų kritikų ir yra populiarus e, kairuoliškai mąstančių tarp Europoje reikėtų atskleisti, e, akcentuoti Venezuelą pasireiškinčias tendencijas lik totalitarinio režimo. Ačiū, ponas Pasaltas pakėlė mėlyną kortelę. Kaip suprantu, jis nori užduoti klausimą ponui Romevai. Ar priimsite klausimą? Pane Pasaltai. Ačiū, kolegos Romevai, norėčiau paklausti Ar jis nežino, kad mes čia kalbame ne tik apie žmogaus teisės, bet ir demokratiją ir teisinę valstybę. Tai yra šių diskusijų esmė. Ir ar jūs nežinote, kad Venezuela kelia grėsmę demokratijai ir teisiniai valstybei? Pone Romeva. Pone Poseltai, tai yra prioritetų klausimas. Prieš du mėnesius aptarinėjome šį klausimą ir priemėme rezoliuciją dėl Venezuelos, aš sakau, kad turime aiškiai e, nusistatyti savo prioritetus. Jeigu e, užsienio reikalų komitetas nori kalbėti apie Venezuelą, galime tai padaryti, tačiau tai nieko bendro neturi su fundamentaliu žmogaus teisų pažeidimu pasmerkimu. Toliau tęsime diskusiją, ponas Higginsas. Kalbame mikrofoną. Ši rezoliucija turėtų būti apie žmogaus teisės Venezuelą. Ji pademonstruoja didžiulę didžiulį veidmainiškumą šiame parlamente, nes iš tikrųjų norima ne apginti žmogaus teisės, bet nuversti Hugo Čaveso vyriausybę Venezueloje. Didžiulio verslo opozicija Venezueloje, kuri vis dar kontroliuoja daugelį privačios žiniasklaidos, pramonės ir žemės. Apima ir tuos, kurie bandė atvirai padaryti, padaryti perversmą mažiau kaip prieš dešimt metų. Čiaveso vyriausybė ėmėsi progresyvių e, priemonių, kad sumažintų skurdą šalyje. Tačiau Čiavesas e, Čavizui priešinasi neoliberalios ekonomikos Europoje ir Junktinėse valstijose, kurios verčia Latino Amerikos šalise imtis dereguliavimo, liberalizavimo ir privatizavimo, kas suteikia naugoms, naudos didžiuliams tarptautinėms korporacijoms iš Europos ir Junktinių valstybių. Dėl to mes čia turime šią kaltinimų kampaniją. Aš reikalauju, kad e, ši teisėja ir kiti būtų traktuojami oriai ir, aišku, teisiami sąžiningai. Aš e, susisiekiau su savo draugais Venezueloje, kurie sako, yra problemų su Čavezo politikos aspektais. Didėja biurokratizacijos tendencijos, taip pat bandoma diskredituoti opoziciją netgi ir iš kairės. Matome, norime, kad e, didžiuliai ištekliai būtų valdomi valstybės, bet demokratiškai kontroliuojant. Tam, kad e, daugumos žmonių gyvenimas būtų transformuotas ir užbaigtos problemos tokios kaip skurdas ir nusikaltamumais, tačiau taip pat užtikrinti visas socialinės ir žmogaus teisės visiems. Ačiū. Pirmiausia, dabar indėlių pasisakančių tarpė ponas Sonikas. Ačiū, ponė pirmininkė šioje salėje e, neretai e, mes klausėme ir rinkėjai mūsų klausė, ar yra veiksminga mūsų veikla e, žmogaus teisų srityje, kaip girdžiu, kaip kolega komunistas tvirtina, jog panašiais pasisakymais galime nuversti režimą nepaprastai tuo. Džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi diskusijose, jeigu Zimbabvės, e, Baltarusijos ir kiti režimai žlugs dėl mūsų rezoliucijų ir kritikos. Tačiau apgalėstauju e, dėl ponos e, Dekaiser ir pono Romevo minčių. Jūs ir prieš du mėnesius sakėte, kad nėra dabar tinkamas laikas ir vieta diskutuoti apie Venezuelą. Visur yra vieta ir laikas ginti žmogaus teisės, nesvarbu, kur esate ir ką darote. Prezidentas Čevesas ir jo uh, aparatas uh, riboja demokratinės opozicijos teisės, persiekė žmogaus teisų gynėjus, raginame uh, paleisti ponę Afjuni bei kreipiuosi, jau toj baigsiu ponė pirmininkė, ir taip pat raginu ES perduoti e, peticiją Venezuelai su abejonėmis dėl teisinės valstybės statuso šioje šalyje. Pone Jėtinmakė. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad e, Europos parlamentas svarsto teisėjos Afijūni klausimą ir pasisako a, dėl žmogaus teisų pažydinėjimų Venezueloje. Dar daugiau raginu Venezuelos vyriausybę gerbti Venezuelos žmonės ir taip pat paisyti tarptautinių žmogaus teisių hartijų ir imtis žingsnių link tikros demokratijos žmogaus teisių gerbimo ir įstatymo viršenybės. Teisėjas Afjūni atvejais yra liūdnas priminimas apie Venezuelos negatyvų požiūrį žmogaus teisų padėtį. Šios teisėjos suėmimas yra jos pagrindinių asmens teisų pažeidimas ir labai rimtas pasikesinimas į teismų valdžią. Dabar periname prie procedūros prašau žodžio. Ir dar kartą turiu pasakyti, kad prašančiųjų žodžio yra daugiau nei aš galėsiu suteikti. Bet visų pirma, ponia Korhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Keskustelimme täällä puoli vuotta sitten edellisen kerran Venezuelasta. Ačiū, ponia pirmininkė. Prieš pusmetį mes svarstėme demokratijos problemas Venezueloje ir ypač kalbėjome apie nesėkmingus įvykius, tai yra vyriausybės požiūrį į žiniasklaidą ir internetą, nes, akcent, nes buvo pastebėta, kad kai kurios interneto svetainės ir žiniasklaida uždaroma. E, o šis atvejis yra tikrai neįprastas. Taip pat girdėjome, kad šalies prezidentas oficialiai e, kritikavo teisėją Afjūnį. Jei kalbėtume apie piliečių teisės, juk jas būtina gerbti, žodžio laisvė. Taip pat turi būti užtikrinta Venezueloje, kaip ir kit, kaip ir e, tinkami rinkimai. Toliau pane Makovėjai. Ačiū pirmininkė. Demokratijai Venezuela kyla pavojus. Noriu pridėti dar vieną atvejį, kuris yra susijęs su vyriausybės e, žodžio laisvės ribojimu ir plėnės visuomenės kontrolę. Pastaruoju metu vyko situacija, kai Venezuela birželio mėnesį bandė pakeisti e, rezoliuciją dėl plėtinės visuomenės, plėtinės organizavimą ir norėjo, kad tai būtų daroma pagal vidaus teisės. Panašus, e, panaši sąlyga dėl tartamerikinės konvencijos dėl korupcijos sąlyga neleido e, nevyriausybiniai organizacijai tirti korupcijos toje šalyje. E, tarpinė visuomenė turi atidžiai stebėti, kas vyksta šitoje šalyje ir ateinančių rinkimų situaciją. Ir pagaliau norėčiau pridėti savo balsą prie to, kad būtų reikalaujama paleisti teisėją. Ačiū toliau, pana Kretų. Labai ačiū. Dar kartą noriu pasakyti, kad žmogaus teisų užtikrinimas visada mums buvo ir lieka prioritetas, todėl natūralu būti susunerimus dėl tų sąlygų, kuriomis vyksta tokie teismai ir koks yra kalinimo režimas. Reikia užtikrinti, kad teismas būtų skaidrus ir sąžiningas pagal teisę. Tačiau tuo pat metu negalime panaudoti tokių situacijų, apie kurias visko gerai nežinome, kaip e, pretekstą kištis į vidaus politinį gyvenimą. Ačiū. Toliau ponas Mikolašik. Ačiū už galimybę pasisakyti. Iš tikrųjų, esu apstulbintas, kaip Čiavasas panaudojasi savo valdžia. Jo kairių vyriausybė primena pačius blogiausius komunistinius režimus Europoje iki e, Berlyno sienos žlugimo. Marija Lourdes Afjūni atveju jo, pažeidžiamos jos parinės e, teisės, tai yra teisė į sąžiningą sprendimą. Matome, kad teismai nėra priklausomi Čevezo e, Venezueloje. Čia yra tiesiog pasityžimas iš demokratijos. Ačiū. Toliau ponas. Androva. Ačiū, ponė pirmininką. Aš pirmą kartą kalbu apie Venezuelą ir apie žmogaus teisų pažeidimus, tačiau tai turbūt bus, nebus, nebus paskutinis kartas. Anksčiau kalbėdavome apie žurnalistus, dabar kalbame apie teisėją, o piliečiai tiesiog nori gyventi laisvėje ir taikoje. Piliečiai, kurie nori tiesiog valdyti savo žemę be baimės to, kas bus ateityje. Venezuela buvo anksčiau atvirų žmonių šalis, tačiau tokia atveja kaip dabar tiesiog e, kelia problemų. Noriu išreikšti mūsų paramą teisėjai Afjuni ir visiems gyventams Venezueloje. Tikimės, kad laisvės režimas galų galia taps realybę. Ačiū, baigiame spontaniškai pasisakočiusių dalį. Dabar prašau komisarę pasisakyti. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. ES stebi padėti Venezueloje ir norėčiau pažymėti, kad mes pritarėme čia išsakytiems būkštadimams dėl e, teisėjos Marija Lordės atjūnį sulaikymo ir kalinimo sąlygų. Ir mus neramina Venezuelos valdžios padaryti pareiškimai po jos ėmimo. Reiktų pažymėti, kad jungtinių tautų ypatingasis pranešėjas dėl e, teisėjų ir e, teisininkų nepriklausomumo ir savavališko suėmimo mano, kad e, teisėjos Afjūnis suėmimas yra išties neraminantis smūgis teisėjų ir teismų nepriklausomybei. Junktinių tautų ekspertai uh, netgi nueina toliau konstatuodami, kad su konstitucijoje numatytų laisvių gyvendinimo suvaržymas kūrė baimės atmosferą teisėjų ir teisininkų tarpe, o tai nepasitarnauja niekam, tik e, grauna įstatymų viršenybę ir kliudo teisingumo įvykdymui. Reikalaujame, e, reikalaujame nedėlsint paleisti teisėją Fjūni. Amerikos žmogaus teisų komisija e, paskelbė priemonę, pozityvę priemonę už teisėjos Afjūnį paleidimą, ragindama apginti, užtikrinti jos asmens saugumą ir perkelti ją į saugę vietą. Nors Venezuelos valdžia informuoja, kad ji yra atskirta nuo kitų ten kalinčių kalinių, kaip minėta, ji ir toliau išlieka e, viename iš kalėjimų, kur yra jos pačios nuteistų asmenų. Mes tęsime dialogą su Venezuelos valdžia ir visada akcentuojam ir akcentavome būtinybę šaliai paisyti tarptautiniu mastu prisimtų įsipareigojimų dėl žodžio laisvės ir įstatymų viršenybės ir ypač e, teismų nepriklausomumo užtikrinimo š, apie tai taip pat kalbėjome su Venezuelos valdžia neseniai. Ir nors Venezuelos valdžia akcent, teigia, kad tas įkalinimas neprieštarauja Venezuelos įstatymams, mums atrodo, kad remiantis jungtinių tautų ekspertų ir Amerikos žmogaus teisų komisijos vertinimais ir mūsų pačių vertinimais, tai yra tikrai daug nerimo keliantis atvejais mes pastebime, kad šalyje vis stiprėja politinio susipriešinimo tendencijos. Manoma, kad netrukus, kad gruodžio mėnesį vyksiantis rinkimai apspręs šalies ateitį ir ES turėtų akcent, raginti šios rinkimus sure, surenkti skaidriai e, ir taikioje aplinkoje. Norėčiau pasinaudoti galimybę pranešti, kad ES ragina visus spręsti šios klausimus taikiai ir užtikrinti nuomonių pluralizmą. Mes ir toliau atidžiai stebėsime padėti Venezueloje. Sieksime toliau, ska, toliau skatinsime demokratijos, žmogaus teisų ir pagrindinių vertybių sklaidą Venezueloje ir visur pasaulyje. Ačiū. Thank you, Ačiū, ponė komisarė. negalima leisti pasinaudoti e, žydrusios kortelės procedūra, kai pasisako komisaras.